Aš pageidaučiau, kad realus taikos procesas egzistuotų Kolumbijoje. Labai e, norėčiau, kad pavyzdžiui e, venezueliečiai paliktų savo šalį ne dėl Maduro, dėl ekonominių sunkumų, bet uh, būtent dėl vyriausybės nesugebėjimo gyvendinti taikos sustarimą. Žemės yra neišdalintos, socialinė neligybė egzistuoja ir aktyvistai dabar yra žudomi dešiniojo sparno sukarintų grupių, žinančių, kad jas remia vyriausybė tokia yra teroro atmosfera. Ar negaligi ES e, kažko daryti, panaudoti savo turimus svertus tam, kad taip e, nevyktų? Mes importuojame palmių aliejų. E, anglį taip pat iš Kolumbijos, iš Perų, iš kitų šalių. Taigi turime svertų aplinkosaugos darbuotojų teisės, turi būti saugomos e, pagal devintąjį susitarimo straipsnį, turi būti įgyvendintos šios nuostatos, tačiau nėra jokių teisinių instrumentų tam pasiekti. Mes turime naudoti savo turimus svertus. Ačiū. Dabar žodis ministrei Tupurainen, kuri e, pasakys e, vyriausios įgaliotinės e, vardu. Prašau, ponė Tupurainen, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, noriu pasakyti, kad ši diskusija buvo labai savalaikė ir naudinga. Norėčiau pasinaudoti progą ir panaudoti parlamento dariams už pasisakymus, už komentarus bei pasiūlymus. Iš visų dabar išgirstų e, pastabų norėčiau sureaguoti į ponios areną e, klausimą, kągi ES daro tam, kad apsaugotų aktyvistus ir žmogaus teisų gynėjus. ES koordinuodama savo e, veiksmus su valstybėmis narėmis užtikrina, kad e, žmogaus teisų gynėjai e, dirbtų saugioje aplinkoje. E, mes teikiame paramą per apsaugos programas, per protectdefenders.eu. Taip pat 2019 metais ES delegacija kartu su kai kurių valstybių narių atstovais ėmėsi e, kampanijos, kurios e, metu yra saugomi ir ginami žmogaus teisų gyniai. Taip pat e, skiriame valstybiniai prokuratūrai 2 milijonus eurų šiems tyrimams pradėti. Ir mes taip pat teikime paramą apskritai visai policijos sistemai tam, kad būtų ištirti e, ir nubausti nusikaltimai kriminalinių grupuočių. Be to, ES ir toliau teiks finansinę e, paramą e, organizacijoms, kurios dirba su žmogaus teisų gynėjais Kolumbijoje. Gerbiamas pirmininkė, darau išvadą, kad vienintelis kelias ateičiai yra ir toliau įgyvendinti taikos susitarimą. Europos Sąjunga ar tarptautiniai donorai yra e, pasirengę pateikti paramą šiam procesui. Tokia būtų mūsų žinia Kolumbijai. Bet lygiai taip pat norėčiau priminti, kad nepaisant to, kad taikos procesas yra labai svarbus e, santykiuose su Kolumbija, vis dėlto bendradarbiavimas saugumo, gynybos e, ir aplinkosaugos rytyje yra taip pat svarbus. Iššūkiai yra rimti Mes ir toliau padėsime Kolumbijai su jais e, kovojant ir manau, kad perspektyvos bendradarbiavimo ateities yra tikrai neblogos. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už dėmesį ir už tai, kad šis svarbus klausimas vis dėlto yra kaip vienas iš mūsų prioritetų ir toliau. Ačiū, ministrė. Dabar diskusijos šiuo klausimu baigiamos. Na, o dabar keletui minučių dėl techninių priežasčių padarysime pertraukėlę. Tęsime darbą. Toliau Sąjungos vyriausios įsigaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas. Padėtis Kašmyre. Žodį suteiksiu ministrai Tupurainen. Ji kalbės vicepirmininkės vardu. Pone ministrė, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, įtampa regione padidėjo po to, kai Indijos vyriausybė e, rūpjūčio 5 dieną e, paskelbė apie 370 straipsnio e, atšaukimą dėl autonomijos Kašmyro regione. Po to sekė pagrindinių laisvių ir teisų suvaržymai. Indijos vyriausybė panaudojo daug e, karinių ir sukarintų grupių Kašmyre tam, kad palaikytų kontrolę. Šie veiksmai Indijos vyriausybės buvo pristatyti kaip e, priemonė e, at, at, atremti protestus. Pakistanas savo ruoštų taip pat panaudoja priemonės. Iš, ir atrodo, kad Kašmyras daug priklauso nuo vidaus politikos dinamikos abiejose šalise. Nepaisant to, kad kai kurie pribojimai buvo panaikinti, situacija vis dėlto nesusinormalizavo. Politiniai lyderiai buvo areštuoti, aktyvistai, taip pat žmogaus teisų gyniai. Europos Sąjunga įdėmiai stebė situaciją nuo pat konflikto pradžios. E, kovo, tiksliau, rūpiučio pradžioje Mogherini e, telefonu kalbėjosi su Pakistano ir Indijos lyderiais. Abiejų pokalbių metu Mogerini pabrėžė, kad labai svarbu išvengti tolesnio eskalavimo ir pabrėžė, e, kad labai svarbus yra dialogas tarp Indijos ir Pakistano dialog, e, diplomatiniais kanalais. Mūsų pozicija dėl Kašmyro nesikeičia. Indija ir Pakistanas turi ieškoti taikaus politinio sprendimo, sprendimo tiksliau atsižvelgiant į Kašmyro žmonių e, interesus abiejose sienos pusėse. Tik tai taip galima e, išvengti šį ilgalaikį konfliktą, kuris pernelyg ilgai kėlė nestabilumą ir nesaugumą regione. Mus labai neramina pagrindinių teisų suvaržymai. Judėjimo laisvė ir komunikacijos laisvė turi būti atkurtos, kaip kad ir pagrindinės paslaugos piliečiams. Ješengar, Indijos ministras užsienio reikalams, e, rūpiučio 13 dieną sustiko su Mogerini, buvo jo metu informuota Mogerini apie naujausias įvykius ir saugumo situaciją. Pone Mogerini e, pabrėžė, kad labai svarbu yra atkurti e, teisės e, Kašmyro žmonėms. Europos Sąjunga taip pat Dženevoje rugsėjo mėnesį e, jungtinėse tautose iškėlė šį klausimą. Ir buvo to susitikimo metu kalbėta apie sankcijų panaikinimą ir žmogaus ir apribotų teisų atkūrimą. Abi šalis turi ieškoti dialogo, laikytis tarptautinių žmogaus teisų įsipareigojimų. įvairiose pasaulio regionuose yra įtampos, ne viename iš regionų, todėl niekam papildoma įtampa nereikalinga. Regioninis bendradarbiavimas Azijoje labai svarbus ir mes ir toliau skatinsime Indiją ir Pakistaną atkurti bendradarbiavimą bei ieškoti taikaus sprendimo šiam konfliktui. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkas, ačiū poniai Tupurainen. Toliau frakcijų atstovų pasisakymai. EPP vardu ponas Bačesku dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji ministrė. Situacija Kašmyre yra labai neraminanti ir netgi netoleruotina. Nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės, smurtas gatvėse, politiniai susidūrimai. Ir dabar matome, kad netgi šios dvi e, brandolinės e, galios šalis Košmyro, gal, tiksliau, konflikto gal net neišvengs. Ir šiuo metu bet, bent jau netrodo, kad kažkoks taikus sprendimas yra įmanomas. Aš e, priemiau domen pirmininkaujančios Suomijos pozicija. Aš manau, kad tai yra veiksminga ir protinga pozicija. Tačiau aš norėčiau dabar vieną pastabą išsakyti. Šios sesijos metu aptarėme įvykius Hongkonge, taip pat Amazonės miškus, Burkino Faso situaciją, Kolumbijos situaciją. O dabar kalbame apie situaciją Kašmyre. Tačiau mes neaptarnėjame savo pačių problemų, kurios kartais irgi labai sudėtingos yra. Ir dažnai dėl tų problemų mūsų piliečiai nepatenkinti. Aš konkrečiai kalbu apie saugumą ir es sienų apsaugą, migraciją kuriai, dėl kurios neski, net nesuteikėme atsakymo savo piliečiams, arba pavyzdžiui, terorizmo grėsmė, sanglaudos e, trūkumas tarp valstybių narių. Tuo pat metu mes diskutuojame su Rusijos federacija Kinija, JAV. Ir atrodo, kad šios šalis iš išorės daro įtaką, kuri daro mus dar, dar labiau pažeidžiamais. yra dar ir tokių valstybių narių, kurios neprisijungia prie bendros valiutos zonos, nepaisant to, kad tai yra ES sutarties viena iš pagrindinių sąlygų. Galiu dar paminėti ir ES kariuomenės e, sukūrimo. Kaip yra pavyzdžiui su ginklų pramonė. Na ir galiausiai dar turiu paminėti, kad trūksa mums drąsos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau, jūsų laikas baigėsi, paprašysiu narių laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Pone Arena, socialdemokratų vardu. Ačiū. Nuo 1950 m. Indijos konstitucijoje yra numatytas specialus statusas Kašmyrui. Pagal 370 straipsnį Indijos konstitucijos yra e, numatyta didelė autonomija Kašmyrui ir apribojama Indijos įtaka. Ir štai dabar e, užsienio, ry, užsienio politika ir gynyba buvo, yra vienintelės šalis, tiksliau sritis, kurios priklauso Indijos kompetencijai. Tačiau nuo rugs, rūpjūčio penktosios dienos, kai autonomijos statusas buvo atšauktas, daugiau nei 300, 3000 žmonių buvo e, sulaikyti be pagrindo. E, akademikai, protestuotojai, aktyvistai buvo sulaikyti E, komunikacijos telefono linijos yra e, nutrauktos, e, ligoninė susiduria su problemomis, žurnalistai, užsienio stebėtojai negali patekti į šią teritoriją. Taip pat yra komendanto valanda paskelbta ir dėl to kenčia ligoniai, gydytojai. Dešimtis tūkstančių karių yra išsiųsta į šį regioną. Tai yra labiausiai militarizuotas regionas pasaulyje. Daugiau nei milijonas kariškių čia yra dislokuota. Jau ne vienerius metus jungtinės tautos e, kalba apie nerimą keliančius įvykius, smurtą, e, pagrobimus ir panašiai. Ir tai yra daroma tiek Indijos, tiek Pakistano e, piliečių. Ir štai dabar e, rūpiučio penktosios dienos sprendimas priimtas Indijos e, tik pablogina šią situaciją. ES negali sėdėti sudėjusi rankų, reikia kažką daryti. ES turi pasinaudoti savo svorių santykiuose su Indija. Kašmyrui turi būti gražintas autonomijos statusas, kuris yra suteiktas nuo 50 metų. Ir reikia ieškoti taip pat dialogo, taikaus sprendimo tarp Indijos ir Pakistano, nes tik, tik taikus sprendimas gali būti tvarus. Ačiū. Dabar norėčiau paprašyti kalbėtojų kalbėti lėčiau, nes vertėjai nespėja greitai kalbančių versti. Na, o dabar žodis ponai Mohamed Šafak, Renew Europe frakcijos vardu. Dėkoju. Aš turiu pasakyti, kad Gimiau Kašmyro regione, ketverių metų būdamas persikėliau į Junktinę karalystę. Mane labai liūdina tai, kas vyksta Kašmyre e, humanitarinė e, žmogaus teisų krizė čia įsigalio, įs, įsigalėjusi. Mes turime padėti Kašmyro žmonėms. Dėl šios krizės e, ir visam regionui taikos, visame regione taiko, skyla pavojus taikai. Žmogaus teisų komisijos rekomendacijos yra puikus atspirties taškas. Mes turime pasiskaityti praeitų metų birželio ir šių metų Liepos mėnesio dokumento rekomendacijas. Mes ne tik tai ES piliečių teisės ir apskritai žmogaus teisės ginti. Viso e, pasaulio e, piliečių žmogaus teisės turime saugoti taip pat. Manau, kad Kašmyro žmonės nusipelnė gyventi geriau ir e, jie patys turi turėti teisę nuspręsti dėl savo ateities ir savo likimo. mes, e, norim, mes turėtume visiems savo pasauliniams partneriams iškelti žmogaus teisų sąlygą, ypač savo prekybos partneriams. Ir manau, kad krizė bus užbaigta tik tada, kai konflikto dalyviai susės prie vieno bendro darybų stalo. Žmonės e, Kašmyre kenčia ir manau, kad tik tai ES veiksmai gali tą kančią išlaikyti. Ačiū ponai Mohamed. Na, o dabar minutė E, Aldės vardu poniai Dauding. Dėkuoju, pan pirmininkė, labai trumpai. Žmogaus teisų pažeidimai Kašmyre vyksta jau daugiau nei mėnesį. Privartavimai, sulaikymai, neteisėti, e, neteisėti įkalinimai iš tikrųjų kelia pasibaisėjimą Taip pat e, yra e, užblokuoti telefono ryšiai. Mes e, žalieji, žaliųjų frakcija reikalaujame, kad smurtas būtų sustabdytas. Mes to reikalaujame ne tik tai Kašmyro gyventojų labui, bet ir galvodami taip pat apie Kašmyro kilmės Junktinės karalystės piliečius. Taikos susitarimas Kašmyrė nebus įmanomas tol, kol tas smurtas tęsis. Mes norėtume e, pareikalauti, jog Indijos institucijos atkurtų e, stabilę padėtį ir įstatymo laikymasi Kašmyrė. Dėkoju. AID frakcijos vardu ponas Zimniok. Vieną minutę. Ponios ir ponai, ES nori ir turi prisidėti prie konflikto sprendimo kon Kašmyre. E, tai konfliktas, kuris įsitvirtino prieš 70 metų, kuris sąlygojo karus, sąlygojo e, daug e, aukų, represijų. Ir e, aišku, kad ne vien tik tai es gali išspręsti e, šios problemos, tik tai konflikto šalis gali tą padaryti. Mes stovintis iš šono, te galime lydėti šį procesą ir remti jį kaip neutralūs taikintojai. Šio parlamento nariai užima tam tikrą poziciją ir netgi pasisako už atitinkamas boikoto priemonės Indijai, tai tie nariai tampa problemos dalimi ir jie nėra neutralūs tarpininkai. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai nepasiteisinantis receptas ar stosi į Indijos ar į Pakistano pusę, bet kuriuo atveju prarasi neutralaus tarpininko statusą ir e, visas procesas taps beviltiškas. Dėkuoju. Thank you, Mr. Cimniok. Dėkuoju, ponas Zimniok. EKR frakcijos vardu ponas Van Orden, vieną minutę. Dėkuoju. Kašmyras vienas iš pačių e, gražiausių Indijos e, regionų. E, jau ilgas metus šitam regionui iškyla smurto grėsmė, ekstremizmo grėsmė ir aišku, atėjo laikas padėti vėl stabilizuoti. Kašmyras uh, turėjo priklausyti Indijai, tačiau dalis šio regiono buvo okupuota Pakistano ir e, vykstant šiems e, procesams ypač sustiprėjo teroristinės e, grupuotės ir jų veikla atnešė labai daug problemų ir aukų. 370 e, straipsnis vis dar taikomas, tačiau Kašmyro gyventojai nebegali naudoti savo teisėmis. Turime, aišku, nepamiršti ir to, kas vyksta Pakistane šiame kontekste ir kaip su teisų pažeidimai susiduria moteris ir, ir, ir kiti e, piliečiai. Mes pasisakome už konstruktyvų dialogą tarp Indijos ir Pakistano. Dėkuoju. Melinos kortelės klausimas pono Matučėlo būtų jums. Ar jūs sutinkate atsakyti į jį? Ponas Matučelo norėtų pateikti jums mėlynosios kortelės klausimą. Ar jūs sutinkate? Dėkoju. Aš e, sutinku, e, supritariu kolegos pasisakymui, tik tai norėčiau paklausti, ką kolega galvoja apie grėsmę, jog Pakistanas panaudos e, brandolinius e, ginklus. Noriu patikslinti, jog e, Pakistanas yra tokia valstybė, kurioje teroristai veikia aktyviai ir yra nužudę pakankamai daug žmonių. Tad ką manote apie tokią galimybę Pakistane? Dėkuoju iš klausimą, ponė Van Orden. Jūsų atsakymas. Jūsų mikrofonas išjungtas. Pa, taip, Pakistanas pasinaudojo brandolinio ginklo platinimu ir Pakistanas e, remia ter, terorizmą ir už e, demarkacinės uh, linijos su Indija ribų. Tačiau aš manau, kad jūsų paliesti klausimai iš tikrųjų dabar nėra e, relevantiški mūsų aptarime kontekste. Vyriausia įgaliotinė turėtų e, atidžiau įsiklausyti šitais klausimais į e, ministro Ješengaro e, nuomonę. Dėkoju GUNGL frakcijos vardu, ponia Villanueva Ruiz. Vieną minutę. Mes e, negalime manyti, jog Kašmyro problema yra vidinė Indijos problema. Vis daugiau e, nacionalistų Junktinėse valstijose, Brazilijoje ar kitur. Kvestionuoja šitos e, dalykus Europos Sąjunga turi koordinuotai veikti išorės veiksmų plotmėje. Mes e, turime reikalauti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių Kašmyre ir reikėtų galbūt grįžti prie E, Pakistano ir Indijos e, dėrybų. Europa turėtų parodyti, jog gali vadinti lyderio vaidmenį, sprendžiant šitą e, konfliktą. Mes turime nepamiršti, jog galime plėtoti dėrybas lyvertiškumo pagrindu. Dėkuoju ponė Vilanueva Ruiz, ponas Uhrik. Mėly kolegos, kadangi tai yra užsienio politikos klausimas, kalbėsiu angliškai. Daugelis jūsų mini žmogaus teisų pažeidimus ir kitas e, problemas, kurių dabar kyla Kašmyrė, tačiau noriu dar kartą pasakyti, jog mes čia remiamės ne informaciją iš e, pirmų lūpų ir galbūt mes ne visiškai gerai įsivaizduojame, kas vyksta Indijoje. Aš e, klausiau mūsų ambasadoriaus esančio ten, kiek kartų Indija kišosi į e, mūsų vidaus reikalus. Niekuomet. Ir mes taip pat turėtume nesikišti Indijos e, vidaus reikalus. Neturėtume kištis į reikalus tų valstybių, kurios yra už 600 km e, nuo mūsų. Ponas Korbet, vieną minutę. Dėkoju. Aš taip pat turėčiau pareikšti e, interesą dėl Kašmyro. Aš ten lankiausi praeitą mėnesį. Indijos e, vienapus, vienpusiai veiksmai dėl autonomijos e, atšaukimo, dėl teritorijos padalymo, dėl e, kariuomenės įvedimo, dėl žiniasklaidos priemonių uždarimo. Visa tai prisideda prie labai e, didelio nestabilumo tame regione. E, Kašmyras Indija priklauso 70 metų ir Indija turėtų būti e, E, suinteresuota ir savo tarptautinę reputaciją ir stabilumu tame regione. Yra tik tai vienas e, ilgalaikis galimas sprendimas, gyvybingas sprendimas, tai yra Kašmyro e, apsisprendimo e, klausimas, laisvo apsisprendimo klausimas. Jau atėjo laikas, kad e, Indija šį klausimą keltų jungtinėse tautose. E, ir kad šis klausimas būtų šitoje plankmėje sprendžiamas. Mes turėtume siekti, kad būtent tai būtų sprendžiama šita problema, dar ne per vėlų tai daryti. Ponas Benijon vieną minutę. Kašmyras prisijungia prie Indijos tik tai su sąlyga, kad galės išsaugoti savo autonomiją. Dabar Indija vienpusiškai pažeidė šį e, aspektą. Indijos e, teismas yra prieėmęs sprendimą šituo klausimu. E, Indijos e, veiksmai šiame kontekste vertinami kaip antikonstituciniai. Taip, iš tikrųjų iškyla ir terorizmo e, problemų. Aš to neneigiu, aš e, pabrėžiau pokalbėse su Pakistano užsienio reikalų ministru, kad Pakistanas galėtų dėti daug daugiau pastangų prisidėdamas prie e, padėties e, stabilizavimo. Reikėtų, kad būtų ašaukta komendanto valanda, reikėtų taip pat užtikrinti, kad politiniai kaliniai būtų išlaisvinti ir kad stebėtojai būtų įleidžiami į e, šalį. Taip pat paskui reikėtų paskirti e, darybininkus, kad galėtų prasidėti darybos. Dėkoju. Yra vienos kartelės klausimas jums, ar sutinkate jį atsakyti. Jūsų mikrofonas išjungtas. Aš to norėjau paklausti kalbėtojo kaip jisai įsivaizduoja autonomiją Kašmyre, savarankišką autonomiją, nes šis regionas priklauso nuo tarptautinės pagalbos lašelinės, kitaip tariant, arba Indija, arba Pakistanas, prie vieno ar prie kito reikės prisijungti tam regionui, visa kita yra iliuzija nes e, net ir patys kašmiriečiai nenorės tokios išeities automatinės. Aš ketveris metus dirbau diplomatu ten ir nekartą keliavau po tą regioną ir tikrai negalvojau, kad jūs savo tokiai paskelbtai vizijai rastumėte šalininkų. Prašom atsakyti į klausimą. Aišku, kad mes nežinome, ar būtų dauguma, kadangi dar niekas nemėgino išsiaiškinti to, bet spėjimai būtų tokie, kad aišku, tai yra neišsivystęs regionas, tačiau nepaisant to, kad tai buvo 70 metų konflikto žemė, tai aišku darė spaudimą ekonomikai, bet pažvelgus į rodiklius, o aš juos ir pažvelgiau, matosi, kad praktiškai kiekvienas rodiklis, kalbant apie gerovę, pajamas, raštingumą, rodo, kad Kašmyro situacija yra geresnė nei likusios Indijos dalies. Tai yra vienas iš labiausiai išsivyščiusių Indijos regionų. Vieną minutę, ponas Buchneris. Ataskaitose apie Kašmyrą labai retai kalbama apie rimtus žmogaus teisų pažeidimus, kurie kyla tiek dėl Pakistano, tiek dėl Indijos veiksmų. Ir e, tai negali mūsų palikti abejingų. Bet mes taip pat esame ties karo riba tarp šių dviejų brandolinių galių. galių. Aš galvojau, kad yra vienintelis kelias siekiant užkirsti kelią tokiam karui ir žmogaus teisų pažeidimui. Tai yra jungtinių tautų rezoliucijų gyvendinimas. Galbūt optimistiškai tai skamba, iš mano lūpų, bet aš manau, kad negalime visko taip palikti savygai. Tai reiškia, kad jungtinės tautos turi imtis veiksmų, kad būtiniausio atveju būtų skiriama jungtinių tautų taikos e, palaikymo misija, aišku, susidarinu su abiem šalim, bet yra tik tai šis sprendimas. Negalime leisti, kad situacija toliau taip klostytųsi. Dėl to aš prašau vyriausiosios įgaliotinės, kaip įmanoma, greičiau imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū. Viena minutė poniai Sardonė. Padėtis Kašmyre buvo probleminė ir anksčiau, ir smurto problemų yra iškilę ir praeitįje. Aš manau, kad mūsų diskusija nėra tinkamai subalansuota. Mes neturėtume kaltinti vienos pusės ir teisinti kitą pusę. Žinome, kad e, kurį laiką ten veikia islamo terorizmo grupuotės, islamo radik radikalizavimas, radikalusis islamas iš tikrųjų kelia labai daug e, problemų ir apskritai smurtas ten pasireiškia jau pernelyg įglai. Aišku, turime nepamiršti istorinio konteksto ir turėtume remtis e, tik, tik, tikra informacija. Šimtai e, tūkstančių e, šio regiono gyventojų yra išvažiavę iš jo dėl smurto. Kodėl nekalbėme apie religinį diskriminavimą Pakistano pusės. Mes turime, aišku, gerbti valstybių suverenitetą ir turime visų pirma kovoti su terorizmo keliama grėsme, siekdami atstatyti saugumą. Dėkuoju, kadangi mes nebeturime laiko, tai nuo šiol aš nebegalėsiu e, suteikti galimybės pateikti Milnos kartelės klausimus. Pone Mubarek, vieną minutę. Mes Europos e, Sąjungoje laikėmės, laikomės principų, kurie yra numatyti sutartyse. Būtent todėl man gėda dėl to, kad vyksta Kašmyrė ir Indija dabar vėl atkreipė dėmesį į save šiame e, kontekste. In, Indija yra atsakinga dėl 370 straipsnio E, atšaukimo ir dėl dabar susidariusios e, apgalėtinos padėties Kašmyre. Kodėl mes tyrime, kuomet matome, kad pažeidžiama e, religijos teisė, taip pat apsisprendimo teisė yra nesuteikiama Kašmyro jau 70 metų, kiek ilgai mes tylėsime, kiek dar leisime blogėti padėčiai. Mes Turime galvoti apie savo sąžinę, taika ir de demokratijos įtvirtinimas e, yra toks dalykas, kurie turi būti suinteresuota ir Indija. Pone Gil, vieną minutę. Tiems nariams, kurie e, kritikavo Indiją, noriu pasakyti, kad manęs stebina jūsų e, šališkumas. Kodėl aš taip e, sakau, kuomet kyla panašių problemų Baltistane, pavyzdžiui, ar, ar, ar Ind, Kinijos regionuose mes e, nieko nesakome. Ir kuomet būna žmogaus teisų pažeidimų, labai aiškiai reikia pasakyti, jog Kašmylo problema, iškylančios problemos vis dar neišsprendžiamos. Reikia imtis tam tikrų žingsnių, po kurių prasidėtų dialogas. GSP plus taikymas 370 e, straipsnio e, atšaukimas tai yra svarbus daugeliu iš mūsų klausimai. Mes turime taip pat akcentuoti ir mažumų teisės, ir LGBTI e, teisės. Kodėl turi būti dviejopi standartai taikomi ten? Norėčiau priminti kolegams, e, kad laikytųsi kalbėjimo laiko. Pone Lebreton. Ponas Lebreton. Atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. In, Indijos premjeras nusprendė rūpiučio penktą dieną atšaukti Kašmyro autonomiją. Tai e, paaiškinama tuo, jog Indijos saugumo pajėgos nukentėjo nuo islamistinių grupių Kašmyre ir e, dažnai tos grupuotės yra remiamos e, Pakistano. E, Tad e, atėjęs į valdžią Imran Kanui su islamistų e, pagalba, e, islamistinės grupuotės tapo dar labiau remiamas. Indijos veiksmai rodo Indijos nusiteikimą ryštingiau kovoti su radikaliuoju islamizmu ir taip pat uh, imtis priemonių prieš Pakistaną, kuris palaiko teroristus, kuris beje rėmė ir Bin Ladeną. Kašmyras, kaip galime priminti, e, įeina į Indijos e, valstybę ir todėl jungtinių tautų generalinio sekretoriaus kritika Indijai e, turi stebinti mus. Indijoje e, isla, islamistinės e, grupuotės niekuomet nebuvo e, remiamas ir kaip priminė mūsų kolega Thierry Mariani, Kašmyras priklauso Indijai, tad Kašmyro klausimas yra Indijos klausimas ir niekas neturi teisės kištis į šitos dalykus. Ir e, Briuselis neturėtų čia remtis Pakistano dialektiką. Ponas Černetski, vieną minutę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przypomnijmy fakt. Ponios ir ponai, nepamirškime, kad Indija yra didžiausia pasaulio demokratinė šalis. Turint galvoje mūsų demokratinį kontekstą, sakyčiau, jog e, tai yra mūsų ko gero vienintelis sąjungininkas šioje Azijos dalyje. Man atrodo, kad mes e, turėtumėme viską pažvelgti plačiau. Turime vertinti teroristų veiksmus, kurie e, vyko Indijoje, Džamų, Kašmyre. Ir tie teroristai nenusileido iš Menulio. Jie atvyko iš kaimininės šalies turime visą tai matyti tokiame kontekste. Mes, europiečiai, turėtumėm remti demokratiją Indijoje. Man nepatinka toks Indijos vertinimas, kuris teikiamas dabar. Ir ponas Korbetas prieš išeidamas iš salės pasakė, kad daugiau nei 70 metų jo šalis, Jungtinė karalystė, prieš tai, prieš 70 metų e, neteko Indijos kaip savo kolonijos. Ačiū, toliau ponas Pizempie. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Padėtis Kašmyre reikalauja intensyvaus diplomatinio darbo, remiantis tarptautinė teisė, reikalaujant žmogaus teisų gerbimo. Viena vertus, konstitucijos e, pakeitimas yra, kurį patvirtino abu parlamento rūmai. Kita vertus, turėjo e, vykti konsultacijos su Kašmyro piliečiais, tačiau jų nebuvo. E, vienas iš Indijos politikų yra e, pasakęs, jog Indija yra davus garbės žodį, jog šitų dalykų bus laikomasi, tad jų turi būti laikomasi. Iš e, abiejų konflikto pusių yra buvę smurto apraiškų. Europos Sąjunga, kaip Europos parlamento nariai, mes e, privalome siekti taikaus sprendimo, kuris sustiprintų demokratiją ir taiką. Aš tikiuosi, kad būtent šituo keliu kartu mes ir bandysime eiti. Dėkoju. Pone Lešantu, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kritikuojame šiandien Indiją, kuri yra didžiausia demokratinė valstybė ta kritika yra, e, remiasi kažkokiais mistiniais faktais. Kalbame apie konstitucinę reformą, bet pamirštame separatistus ir saugumo klausimą. Kašmyro situacija pablogėjo. Islamistiniai išpoliai buvo prieš pajėgas e, at, padaryti, pavyzdžiui, vasario 14 dieną prieš policijos pajėgas arba rūpiučio 2 dieną buvo atrastas ginklų arsenalas, kuris turėjo būti panaudotas hinduistų e, maldininkams. Modžio Indijos ministro pirmininko priemonės Taigi reikia užtikrinti tomis priemonėmis e, sienos apsaugą. Taigi tokie yra faktai. Ačiū dabar žodis poniai Makintai ir vieną minutę. Prieš 43 dienas Indijos vyriausybė atšaukė 370 Indijos konstitucijos straipsnį. Vienu e, judesiu buvo Kašmyro autonomija panaikinta. E, kariškiai buvo dislokuoti, komunikacijos tinklai nutraukti, e, buvo nuolat, ir tiksliau nuolat pažeidinėjama žmogaus teisės, ginklai naudojami prieš civilius. E, pavyzdžiui, paimkime Kano pavyzdį. Nepaisant e, Indijos vyriausybės e, neigimo, mediciniai išrašai rodo, kad jis mirė dėl šūvio į galvą. Net ir vaikai dabar yra žudami ir negali būti jokių priežasčių e, žudimams, e, kankinimams, pagrobimams. Aš nesuprantu, kodėl dabar tokia didinga šalis kaip Indija taip elgesi. Indija yra nulatinė jungtinių tautų e, saugumo tarybos narė, tačiau pastarųjų mėnesių įvykiai diskredituoja tokią narę. Ačiū minutė dabar skiriama ponui Džamija. Indija yra didžiausia pasaulyje demokratinė valstybė. 2000, 200 tūkstančių e, musulmonų gyvena taikiai Indijoje. Šiuo metu dvi bylos aukščiausiame e, teisme yra nagrinėjamos. E, 7 procentai interneto ir komunikacijos ryšių yra sutrikdyta. Ir štai dabar, ko gero, ES nenori pasirodyti kaip kolonijilinė valstybė e, šiuo atveju. Indijos aukščiausiasis teismas yra nepriklausoma institucija ir jie tikrai puikiai savo darbą atlieka. Pagal Indiją sako, kad 40 40 naujų įstatymų bus pritaikyta Kašmyre. E, ir tai dabar bus draudžiama nepilnamečiams tuoktis, bus geriau saugomi vaikai, ar tikrai nebus geriau apsaugoti žmonės tokiais įstatymais. Aš galiu įrodyti video įrodymais kad referendumas neįvyko. Ačiū dabar žodis ponui Gali. Jau 50 metų šiame regione nestabilumas vyrauja. Demokratijos nėra laikomasi Kašmyre nėra saugomos mažumos, taip pat ir seksualinės mažumos, teisinės valstybės principai neužtikrinami, vaikų, moterų teisės neužtikrinamos. Indija ne vienerius metus investuoja e, didžiulės sumas skurdui šalinti, tačiau vietos e, žmonės vis dar skursta. Aš manau, kad mes turime ginti pagrindinės žmogaus teisės. Tačiau pabandykime pasižiūrėti, e, kokia realiai yra situacija Kašmyro moterų ir mažumų. Ačiū dabar žodis ponui Lopesui minutę. Kalbėtas kalba be mikrofono. Europos parlamentas turi pasmerkti akivaizdžių žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mes e, tai darome tai tuose regionuose, kuriuose demokratijos net užuomasgų nėra. Tačiau Indija yra konstitucinė demokratija nuo pat 50-ųjų metų. federalinė santvarka Indijoje labai su, kompleksiška egzistuoja, į ją yra įtraukiamos visos mažumos, lygiai taip pat ir musulmonų mažuma. Na, o Kašmyro atveju mūsų parlamentas yra teisus, sakydamas, kad reikia sekti įvykius ir reikia žiūrėti, kasgi bus atšaukus 370 straipsnį. Reikia atsargios pozicijos laikytis ir užtikrinti, kad radikalizavimo, islamizmo atveju nebus. Ačiū. Dabar žodis minutė į ponui Deivis. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi e, ką pasak, tuo, ką pasakė ministrė. Mes visi žinome, kad mūsų institucija yra susiskaldžiusi pakankamai, tačiau e, vyriausios įgaliotinės pozicija puikiai atspindi, kaip reikėtų elgtis. Indija yra e, didelė demokratinė valstybė, tačiau dėl Kašmyro e, regiono vyksta konfliktas, negalime to ignoruoti. Ir čia be jokios priežiūros vyksta įvairiausi kariniai veiksmai. Ryšių nutraukimas visiškai niekaip nes, negali būti siejamas su uh, Kašmyro žmonių apsisprendimu. Mes esame Indijos draugai Ir mes žinome, kad Modis irgi žino, jog jį palaiko Indijos žmonės. Tačiau nepaisant to reikėtų e, pasižiūrėti, ar tikrai taip reikia elgtis, ar tikrai tai atneš naudos. Taigi dabar klausimas ministrai, nepaisant gražių žodžių, ar nelaikas imtis veiksmų. Pirmininkas, dėkoju, norėčiau tik priminti nariams, kad e, spontaniškų pasisakymų ratą procedūra yra skirta tik tai tiems, kurie iki šiol nepasisakė. Pone Gil, jūs Ir taip jau kalbėjote ilgiau, negu jums buvo skirta laiko. Na, o dabar žodį suteiksiu ministrei Tupurainen, kuri vėl pasisakys vyriausiosios įgaliotinės vardu. Gerbiama ministrė Tupurainen, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmiai nariai. Ši diskusija buvo labai naudinga ir savalaikė. Norėčiau padėkoti nariams už pasisakymus, komentarus, pasiūlymus. Galiu tik tai pasakyti, kad ES ir toliau e, stebės situaciją ir mūsų tikslas aišku, kad nebūtų eskaluojama ši situacija tarp dviejų brandolinių galybių. Mes bet kokią kainą turime vengti šio konflikto eskalavimo. Ačiū. Ačiū. Ministrei Tupurainen. Dėkojame už tai, kad e, atvykote į parlamentą ir pasilikote iki vėlyvo vakaro. O dabar diskusijos baigiamos. E, toliau darbą tęsime rytoj 9 val. ryto nuo 9 iki 2, o po to po pertraukos nuo 3 iki 9. Darbo atvarkė yra paskelbta ir prieinama Europos parlamento svetainėje. Posėdis baigiamas.